šio prašymo nuostatos tinkamai įgyvendintos. Ir raginame tą užtikrinti, pirmiausia, įsteigiant nepriklausomų ekspertų e, darbo grupę, kuri vertintų, kaip e, pagrindinės ES vertybės yra gyvendinamos, kaip jų yra tinkamai laikomasi. Mūsų pakeitimas numeris 158 būtent šiai temai ir yra skirtas 88 pakeitimas Aldės panašia linkme yra nukreiptas. Mes manome, kad būtų galima parengti atitinkamą kompromisinį pakeitimą. Noriu trumpai pakomentuoti jūsų mintis, ponė, ponė e, Rubijal. Kitos jūsų pavardės dalis yra sveitingas ištarti, tačiau nepriimkite to asmeniškai. Mūsų e, e, pagrindinė mintis susijusi su šio fondo valdymu, jeigu būtų pasitelkta ta priemonė. Tai pavyzdžiui, imkime e, situaciją Vengrijoje, kuomet Fides dalyvauja taip pat ir fondų administravimu ir pasinaudoja šių fondų lėšomis, kad stiprintų savo politinę įtaką būtų e, labai svarbu turėti galimybę e, fondų lėšų valdymą patikėti e, ne valstybėm nariai, o komisijai, tam, kad būtų galima sutelkti vietos verslą, nevyriausybinės organizacijas ir valdžios institucijas nuteikti prieš <clears throat> prieš Europos Sąjungą, e, bandant įteikti, kad štai bandoma atimti finansavimą, tokiu būdu nubausti atitinkamos valstybės narės vyriausybę, tačiau e, mes to niekuomet nesiekime, mes tik tai norime, e, kad tų lėšų valdymas būtų atimtas iš atitinkamų vyriausybinių struktūrų ir e, tokiu būdu mes išmuštume e, toms e, vyriausybėms ginklus iš, iš rankų, nepaliekant galimybės nuteikinėti savo žmonių prieš Europos Sąjungą. Taip pat tinkamai veikiančios mokesčių sistemos turi būti patvirtintos kaip būtina prielaida tų lėšų gavimui. Štai Kumeks skandalas neseniai atvėrė akis ir parodė, kad mm, kai kurios mokesčių sistemos spragos mm, e, sudarė sąlygas tokiai situacijai susiformuoti ir e, jos taip pat yra glaudžiai susijusios su teisinės valstybės principo nesilaikymu. Ačiū ponui Ali žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, pranešiai būtinybė Europos Sąjungai imtis e, veiksmų, užtikrint savo prioritetus yra labai svarbi šiuo metu, kadangi artėja naujosios daugiametinės finansinės programos nuo 2021-2027 metų pradžia ir uh, Aš noriu dar kartą pabrėžti, kalbant apie teisinės valstybės principą, kad palankiai vertame komisijos pasiūlymą ne tik dėl reglamentavimo sistemos nustatymo siekiant apginti, apsaugoti ES biudžetą, tačiau taip pat ir siekiant pabrėžti, kaip svarbu apsaugoti biudžeto lėšas kiekviename jų panaudojimo etape. Mes e, pritarėme e, e, nuorodai tarpusio sąveikia tarp teisinės valstybės principo ir tinkamo mokesčių sistemos funkcionavimo, taip pat nepritarėme priemonėms, kurias būtų galima taikyti, jeigu būtų tam tikra valstybė narėje nustatyti trūkumai susijęs teisės valstybės principo taikymu. Būtina du dalykus užtikrinti. Pirmiausiai, mechanizmą kuris būtų kuo greičiau pritaikomas ir priemonės, kurias pasitelkus būtų apsaugoti paramos gavėjai. Komisija patikė tinkamus pasiūlymus šią linkmę, tačiau konstruktyvus dialogas tam dar labiau pasitarnautų. Taip pat manome, kad egzistuoja būtinybė atidžiai stebėti, kaip yra gyvendinamos e, <clears throat> reglamentavimo gairės komisijos pasiūlymas susijęs tik su ES biudžetu ir reikia apsiripoti pačiais svarbiausiais aspektais. Šis reglamentas turi būti parinktas ir įtrauktas į naują daugiametę finansinę programą ir siekdami šio tikslo mes ir toliau turime dėti konstruktyvės pastangas, kad jį pasiektume. Ačiū, vienintelis šešėlinis pranešėjas, kuris dalyko yra ponas Tas, ar dar ponas Gėgolis viską pasakė. Gerai. Ačiū. Dabar kiti nariai galės pasisakyti, ponas Doč pirmas kalbės. Ačiū. Mm, Pone pirmininkė, mėly kolegos. Trumpai kalbėsiu ir e, siribosiu tik padėkos keliais žodžiais, pabrėždamas šios temos svarbą. E, ir pranešėjų atlikto darbo kokybę. Mėly kolegos, kalbant apie fondų panaudojimą, šiuo pasiūlymu yra e, nustatoma netolygi procedūra minimas e, e, septintas straipsnis, tai yra, tai <clears throat> apeinamas septintas straipsnis, tai yra labai rimta problema. <clears throat> Kitas svarbus aspektas e, yra susijęs su, tuo, e, su ta nuostata, kad e, teisės, teisinės valstybės principo laikymas ar nesilaikymas gali būti vertinamas tiek pačioje valstybėje narėje, tiek ir atliekant palyginamą įvertimą tarp atskirų valstybių narių. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad siūloma procedūra neturi jokio teisinio pagrindo. Aš nekalbu apie Aš vien tik savo asmeninę nuomonę pabrėžiu keturis aspektus ir e, čia e, remiuosi e, tarybos, teisės tarybos išvadomis. Dar kartą kartoju, tarybos teisės tarnyba prie išvados, kad šis pasiūlymas nėra tolygus, kad juo apeinamas septintasis straipsnis, taigi kyla teisinių problemų ir e, teisinis pagrindas nėra šio pasiūlymo pakankamas. Aš manau, kad e, neatsižvelgti į e, tarybos teisės tarnybos išvadas tikrai būtų trumparegiška. Jeigu pasiūlymas netitinka teisinių reikalavimų, net ir vadovaujantis gera valia e, pranešėjams mes čia tikrai negalėsime pasistumėti į priekį. Žinau, kad šiuo metu mano pozicijos e, parlamento narių dauguma nepalaiko ir kad tokia nuomonė nėra labai madinga, tačiau 30 metų aš ginu teisinės valstybės principus ir e, manau, kad negalėsime apginti šių principų nepasitelkę teisinių priemonių, teisinės apsaugos priemonių. O šiuo metu šis pasiūlymas netitinka net minimalių teisinės valstybės principų reikalavimų. Todėl noriu pasakyti, kad bazinių problemų, pagrindinių problemų teikiamais pakeitimų pasiūlymais taip pat neišspręsime, nes e, visa e, procedūra yra grindžiama tam tikromis iš ankstinėmis sąlygomis ir nuostatomis ir šie elementai nieko bendro neturi su teisinės valstybės principais. Jeigu norime apginti ES finansinius interesus, tai visuomet privalome taikyti proporcingas ar pasitelkti proporcingas priemonės ir e, taip pat negalime apversti aukštinkojomis prievalės pateikti įrodymus. Šiuo metu mes kalbame apie politinius kaltinimus, kurie yra pateikiami valstybėms narėms ir joms reikia apsiginti. Manau, kad įrodymus reikėtų pirmiausiai pateikti pasitelkus palyginamąją analizę e, dėl to, ar, ar atinkama valstybė narė laikosi teisinės valstybės principų ar ne. Esu e, nusaikus optimistas, e, turint omenyje e, tą laikotarpį, kuris mums lieka baigti daryboms. Tačiau jeigu nerasime sprendimo dėl pagrindinių problemų, tai manau, kad galtinis rezultatas bus neįgiamas. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kaip bendra pranešėjas dėl DFP. Kaip pasakyti, kad mes pranešėjai, aišku, paremėm uh, E, mintį dėl šios priemonės kaip paketo elemento. Tai tiesiog noriu paminėti, kad tai yra DFP paketo e, elementas. Tai nėra atskira teisinė priemonė dėl kažko visiškai atskiro. Mm, čia viskas eina kartu su DFP. Ir reikia labai aiškiai pasakyti, kad rengiant bet kokią e, priemonę, ji galios visom 27 valstybėms narėms. Negalime sukurti vienos priemonės, kuri galėtų laikinai tik tai Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai. Ko norime kažkokios priemonės, ji turi galėtų visiems. Nes tai gali stupti bet kur, kad bus pažeista įstatymo viršienybė. Taigi, ką kolega tik sakė, situacija yra kita. Turime septintą straipsnį sutartyje, kuris reikalauja kažką daryti, kuomet yra pažeista įstatymo viršenybė. Mes žinome, kaip viskas veikia. Žinome, kad kadangi yra vieningo balsavimo reikalavimas, tai nieko metą ta priemonė neveiks. Kitas dalykas - tai teisinės priemonės, kurios turėtų būti efektyvios Europos teisingumo teismo, pavyzdžiui, e, greitas sureagavimas. Tai turi būti tik, tikrai tokia stipri priemonė, naudojama greitai ir efektyviai. Sutinku, sutinku, kad teisinės problemas reikia tęsti per teisinės priemonės, tačiau, na, neveikia tai pakankamai sparčiai. Trečia galimybė būtų sureaguoti, jeigu, ir, ir čia jau tai būtų sėtina su DFP, sureaguoti labai aiškiai, jeigu Europos e, viešųjų pinigų panaudojimas, e, panaudojimui kyla pavojus. Taigi, jeigu Europos pinigams kyla pavojus, tai turi būti reakcija per Europos biudžetą. Jeigu ne, Europos biudžetas būtų, bus panaudotas viskam, to reikia vengti. Turime vengti to, kad Europos biudžetas bus panaudotas bet kokiam galimam uh, bendrai apibrieštų kažkokių tai nu, nuostatų pažeidimų, nes tikrai Europos biudžetas nėra skirtas tam, kad sureaguotumai bet ką. Bet to, kai kurioms valstybėms Europos biudžetas yra svarbus, o kai kurioms valstybėms tas Europos biudžetas nėra toks svarbus. Dėl to, kad, sakykime, jų dalyvavimas biudžete yra labai mm, nedidelis. Taigi tai būtų svarbiau toms valstybėms, kurios daugiau gauna iš biudžeto, nei daugiau į jį įmoka. Ir tai akivaizdu, tai tikrai reikėtų vengti tų, tų jungčių su biudžeto panaudojimu, su Europos pinigų panaudojimu nereikia išplėsti to kaip priemonės, kuri būtų taikoma viskam, nes jeigu taip, tai tada ne, nereikėtų to sudėti į paketą su DF, kartu su DFP, nes tai yra priemonė, e, kuri būtų skirta panaudoti viskam. Mes turime labai aiškiai apibriežti, kam ta priemonė būtų naudotina. Nes tikrai, jeigu jums bus naudojama viskam, tai niekada taryba to nepatvirtins. Taryba iš karto sureaguos, kad iš tikrųjų taip negali būti, nėra teisinio pagrindo. Uh, teisinis pagrindas yra pavojus Europos pinigų tinkamam panaudojimui. Ir tas aiškiai turi būti pasakyta. Taigi, kaip e, bendra pranešėjas dėl DFP, aš, aš sakau, kad mes remiam tos priemonės panaudojimą, tačiau tai turi būti naudojama tik tai labai aiškiai dėl operatyvinių tikslų ir, ir viskas turi būti labai uh, lengvai aiškiai apibriešta, tai turi būti tik grinai dėl techninių priežasčių naudojama, o ne dėl politinių diskusijų, nes jeigu pradėsime, tai, tai dalis parlamento parems, tai dalis neparems. Jeigu mes kalbame apie taisyklių pažeidimą, taisyklių pažeidimas tai ne politinė nuomonė, Taisyklių pažeidimas yra taisyklių pažeidimas, viskas turi būti visiškai techniška, objektivų ir aišku visiems suprantama, kiek įmanoma. Nes jeigu čia atversime duris politinėms interpretacijoms, viskas, pralaimėsime. Nes tuomet vyks ilgos, ilgos politinės diskusijos be jokių rezultatų. Tad manau, mes turime dėl šios priemonės aiškiai pasakyti, kad yra reikalinga, tai, tačiau tuomet, kai kyla pavojus um, viešiesiams pinigams, Ačiū už Jūsų pasisakymą. Turime e, Pona Velbrok iš komisijos biudžeto generalinio direktorato, galbūt jūs norėtumėt kažką pasakyti? E, e. Ačiū pirmininkė labai trumpai. Nenoriu per daug jūsų laiko gaišinti. Ekspertai eksper, dėl ekspertų grupės pozicijos noriu paaiškinti vicepirmininko Timermanso mm, poziciją, kuri buvo priimta svarstant šį pranešimą. Mums nekyla problemų dėl visų šaltinių nurodymo ir iš kur, kur buvo pasirimta ekspertinė e, informaciją. Tikrai mes be jokių problemų galime įvardinti konkrečius ekspertus, kuriais mes pasirimėme mm, Tačiau, kai eina kalba apie nepriklausomą ekspertų grupę, čia jau situacija būtų kitokia, nes tuomet tai pažeistų jų, ats, blokuotų jiems galimybę imtis atsakomybės. Tai komisija jums pateikia tiesiog informaciją ir jūs nusprendžiate, ar viskas teisingai buvo padaryta. Tai tikrai mes galime pateikti visą informaciją apie ekspertinės žinias, visą informaciją, iš kur yra e, pasirimta informacija visais šaltiniais, taip prieinant prie sprendimo, tačiau išskyrus, aišku, ekspertų grupę nepriklausoma. Dabar dėl apriptis praplėtimo aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų taryboje toliau vyksta diskusijos. Uh, ir linkstama į tą pusę, kad jeigu būtų išplečiamas ir taikymas rytis, tikrai tai būtų labai problematiška. Ne dėl to, kad taryba juda kitą kryptim, bet dėl to, kad būtų susilpninta visa teisinė bazė ir didėtų pavojus, kad būtų persidengimas su septintų straipsnių. Uh, Kol kas mes e, tikrai taryboje sakėme, kad toks pasiūlymas, koks dabar yra pateiktas, tikrai iš, iš, išvengia tos persiklojimo problemos, nes tikslai kitokie, procedūros kitokios, priemonės yra kitokios nei pagal septintas straipsnį mm, dėl pažeidimo procedūros ar dėl kitų priemonių, kurios dabar egzistuoja. Dabar dėl proporcingumo ir įrodinėjimo naštos visiškai sutinku su to, kas yra pasakyta. Iš tikrųjų, reikia parodyti aiškiai, aiškiai kad yra proporcingumo laikomasi visose etapuose ir taip pat turi būti aiškiai parodyta nuoroda, kad yra tikrai ryšys su tuo, kad bus padaryta žalos bendrijos biudžetui. Aš jau gal dabar vėl bendra pranešiai galėtų apibendrinti diskusijas, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, nepradėsime dabar čia išsamių diskusijų, nes tam ir laiko nebeliko, bet norėčiau pakomentuoti du dalykus. Visų pirma, reglamento tikslas Kai išklausiau kolego, ypač pono Olbrichto, galiu pasakyti, kad galiu jums pritarti, kad tai turėtų būti suderinta su daugiamečiu finansiniu planu, bet dabar dėl e, taikymos ryties išplėtimo arba neišplėtimo. Man atrodo, kad tas, e, ta, tas, ta išplėtim, ta taikymos rytį galima išplėsti. Ir jei mes galime taip pat išplėsti ir ES vertybių, e, e, išplėsti taikymos rytį kitoms ES vertybėms, dėl to, kad tai taip pat yra susiję su finansiniais interesais. Juk iš tiesų negali būti hierarchijos šioje srityje, kaip minėjo Sven Gygold. Man atrodo, kad čia turėtų būti lygybė tarp e, vertybių ir jeigu yra daroma žala biudžetai, biudžetui, kurią e, tai tuomet turėtų ir veikti e, šita procedūra. Ir dėl to reikia atrasti bendrą vardiklį. Ir tas bendras vardiklis galėtų būti, kad e, visuomet, kai yra dalo, daroma finansinė žala, Ir kai e, atrodo, kad kai, kai yra pažeidžiamas teisinės valstybės principas, tai to ir, tuo ir taryba nebejoja, tačiau dabar e, tarsi kyla bejonės. Kalbant apie septintą straipsnį, valstybės narės tuomet ne tampa, netenka tam tikrų, tikrų įgaliojimų, tame tarpe ir balsavimo teisės. O finansinės priemonės turėtų būti taikomos tada, kai reikia apsaugoti finansinius interesus. Man atrodo, čia yra e, labai aiškus dalykai. E, Dabar dėl visų pakeitimų aš tikiuosi, kad mes greitai galėsime pateikti kompromisinius pakeitimus ir kad diskusijos galės vykti toliau, bet e, ir taip pat ir taryboje, bet parlamentas turi nuspręsti dėl savo kriterijų, nes taryba turi savo prioritetus ir savo kriterijus, o mes galėtume remdamėsi tuo. E, galėtume dėrėtis. Ir man atrodo, būtų neprotinga, jeigu parlamentas manytų, kad e, taryba vis tiek to nepatvirtins e, ir dėl to nesvarstytų tokių dalykų. E, jau buvo paminėtas ir kolegės Intvelt pranešimas. Mes buvome sukūrę šioje kadencijoje tris specialiuosius tyrimų komitetus ir manau, kad dabar būtų neprotinga praleisti galimybę paminėti vėl tas esminės temas. Ir reikia pabrėžti, kad visuomet reikia žiūrėti, ar nepažeidžiami ES finansiniai interesai. Dėkoju, toliau e, kitas pranešėjas, dėkoju Derekai. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad aš dėkoju už visus komentarus, aš labai įdėmiai klausiausi. E, ir man aišku, kad mano dar, mūsų pagrindinis darbas dabar bus e, ties e, esminių klausimų, kiek galime išplėsti taikymo e, sritį. Visi, kurie čia dalyvaujate, pagalvokite, jeigu mes e, siūlysime e, antrą kompromisą dėl apibrėžčių, dėl antrojo straipsnio komisijos pasiūlyme, tai mes turėtume pasakyti, kad e, valst, teisinės valstybės principas turėtų būti suvokiamas kaip visų e, verty, pagarba visoms vertybėms, pagrindinėms vertybėms pagal sutartis ir pagal Kopenha, Kopenhagos kriterijus, nes tokiu būdu mes turime užtikrinti demokratinį ir pluralistinį procesą. Mes turėtume taip pat užtikrinti, kad e, būtų e, užtikrintas e, e, nepriklausomų teismų darbas ir taip pat e, teisinės valstybės arba teisės viršenybės principas. Ir Ir aš dabar cituoju. E, komisijos tekstą, kur jis kalba apie vertybės, kurios, e, apie pažeidimus, kurie e, pažeidžia žmogišką orumą, vertybės, žmogaus teises. Tai yra vertybės, kurios yra bendros visoms valstybėms narėms visuomenėje, kurioje vyrauja pluralizmas, nediskriminacija, tolerancija, solidarumas, lygybė e, tarp lyčių tai yra tai, ką mes siūlome savo kompromisinėme pakeitime. Ir aš sakau, kad tai yra labai svarbus dalykai, tai yra labai svarbus teisės aktas. Ir teoriškai aš galiu pasakyti, taip, mes Europos parlamentas neturėtume e, e, savo e, diskusijose spekuliuoti, ar taryba e, E, patvirtins taraną ar nepatvirtins. Mes turėtume daryti savo darbą, dirbti savo darbą. Bet jeigu mes dirbame darbą, savo darbą ir gauname e, kritinį teisės aktą, kritinės svarbos teisės aktą, mes turime padaryti viską, kad jis būtų patvirtintas dar iki kitos parlamento kadencijos ir iki kitos komisijos kadencijos. Taigi mes jeigu mes e, plėsime taikymo sritį ir išplėsime e, netgi apibrėžti, kas yra vertybės, tai tuomet e, mes turėtume galvoti apie tai, kad yra juoda arba balta. Jeigu mes pasiūlysime išplėsti taikymo sritį, gali atsitikti, kad nepavyks patvirtinti viso šio dokumento. Tai tai man kelia problemų. Aš galvau, kad ponas Gygaldas pasisakė jūsų vardu. Dėkoju, ponė Jill Evans. Aš norėjau paklausti, jau yra e, kompromisinių pakeitimų projektas, nes jūs tarsi skaitėte tekstą. E, E, tai ar jūs su tomis idėjomis pasidalinsite su mumis rytoj e, ryte? Ar šiandien po pietų, nes būtų gerai iki rytojaus šešėlinių pranešėjų sustikimo gauti kažką raštu, kad galėtume pasiremti tuo dokumentu. Well, we, we haven't, we haven't this, but, but... Mes šito dar neaptarėme. Bet jeigu jūs neturėsite kompromisų pakeitimų, e, mes negalėsime pradėti šešėlinių pranešėjų sustikimo, tai gausite dokumentą. E, dėkoju, aš tikiuoju, e, tikiuosi, kad ponas Gigalt taip pat pritartų tam, kas buvo pasakyta. Dėkoju abiems pranešėjams, dėkoju visiems kolegoms, baigiame mūsų posėdį, dėkoju visiems.